Good afternoon, dear colleagues. Sveiki, gal mes galėtume jau pradėti posėdį, nes reikia pasilikti laiko gerai aptarti šį įdomų klausimą. Prašau Prašau visų susėsti. Gerbiami Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų atstovai, kolegos. Man labai malonu pasveikinti Jūs šiandieną, susirinkusius į mūsų seminarą. Jo metu kalbėsime apie asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą. Bandysime įvertinti dabartinę situaciją šioje srityje. Aš pereisiu prie ispanų kalbos dabar, jeigu e, reikia jums vertimo, tai užsidėkite ausinės. Aš e, norėjau pasakyti dar kartą, kad e, labai įdomu ir svarbu yra tai, kad šiandien kalbame ko 8 apie įgalėjimą ekonominį moterų apie e, jų vaidmenį darbo rinkoje. Tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Ir vienas iš svarbiausių elementų yra asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvėros užtikrinimas. Kaip jūs žinote, mes parlamente Europos kalbame apie mūsų poziciją šioje srityje. E, anksčiau e, buvo direktyva, tiksliau pasiūlymas pateiktas dėl motinysės atostogų, bet e, buvo užblokuotas pasiūlymas valstybių narių taryboje ir komisija turėjo atsimti savo pasiūlymą. Dabar laukiame Europos komisijos naujo pasiūlymo. E, komisijos narė Jūrova mums e, sakė, kad bus pateiktas pasiūlymas balandį ir tokiu būdu Europa galės dirbti toliau ES ir perėsime prie uh, suderinimo asmeninio ir profesinio gyvenimo, bet neturėtume. E, mes moteris e, žinome, kaip yra sunku suderinti tą asmeninį ir profesinį gyvenimą. Mes visą gyvenimą tą darome, bet reikia, kad vyrai prisijimtų savo dalį atsakomės, pavyzdžiui, rūpintųsi mūsų šeimomis, vaikais. Ir mes e, norime užtikrinti, kad tai būtų užduotis, kuriomis dalytųsi vyrai ir moteris. Ir ES institucijos ir valstybės narės turi taip pat remti teisės aktus ir politikos priemonės, kurios įtvirtintų šį principą. Dabar ilgai nesiplėsdama norėčiau suteikti žodį pranešėms, kurios atvyko pas mus šiandien ir norėčiau joms padėkoti už tai, kad jos atvyko pas mus, o paskui tikriausiai žinote, kaip darbas vyksta, dalyvaujate keturiose seminaro dalyse. Kas nori pasisakyti, reikia užpildyti formą specialią ir tokiu būdu mes galėsime diskutuoti. Kadangi yra nemažai e, dalyvių, tai e, reikia pateikti prašymą pasisakyti kaip galima greičiau. Dabar suteiksiu žodį Tina Stoller, kuri e, Teisingumo, vartotojų, teisingumo ir vartotojų reikalų generalinėme direktorate e, dirba, yra direktorė. E, taigi, norėčiau padėkoti Tinai Astolai, kad ji atvyko pas mus ir suteiksiu iš karto žodį. Prašom. Labai ačiū. Ačiū E, labai malonu, kad surengėte šį seminarą Tarptautinės moters dienos proga. Labai svarbu minėti šią dieną, nes e, kai kuriuose šalyse pirmiausiai dovanojamos gėlės, rožės, tai tarsi motinos diena, bet labai svarbu tą dieną politinės diskusijas renkti apie moterų padėtį. Mes e, žinome, kad ekonominė moterų padėtis nėra tokia gera, lyginant su vyrais, netgi prastesnė. Žinome, kad yra skirtumai tarp atlyginimų. Žinome, kad moterų galimybės darbo rinkoje yra prastesnės. Moteris dažniau dirba nepilną darbo dieną ir jų uždarbis yra žemesnis negu vyrų. Taip pat yra ir pensijų neligybė. Mes e, turime ataskaitą apie lygybę ir matome, kad 40 procentų toks yra atlygio skirtumas tarp vyrų ir moterų, sunku patikėti tuo, bet tikrai toks didelis tas skirtumas. Labai nemažai jau kas yra padaryta. Uh, Moteris e, kur kas daugiau negu anksčiau gausiau dalyvauja darbo rinkoje, bet tai nėra toks nuolatinis tesinis dalykas, yra tam tikrų problemų. Man atrodo, Simon de Beauvoir yra pasakiusi, kad kai ištinka krizė ar kas nors blogas atsitinka, moterų padėtis darbo rinkoje visuomet e, tampa vis labiau neužtikrinta. Manau, kad mes ir šiame šimtmetyje matome, jog moterys e, pirmiausia turi rūpintis kitais. Moteris dažniausiai sustabdo savo karjerą arba išeina iš darbo rinkos, e, kur kas dažniau negu vyrai. Ir kaip aš sakiau, tai atsiliepia jų atlygiui gaunamam ir pensijoms. Pagal statistinius duomenis E, vyrai, kai turi vaikų, jie dirba daugiau, bet kyla klausimas, ar jie nori visuomet dirbti daugiau. Tačiau šiandien atrodo visuomenė to ir tikisi iš jų. Ir jau buvo pasakyta, kad tai nėra tik moterų problema, tai yra visų problema vyrų ir moterų. ES vaidmuo. Šiandieną yra paskelbta ataskaita ir joje atsispindi tam tikrą informaciją. Pavyzdžiui, pažanga skirtingose valstybės narys yra nevienoda. ES gali suvaidinti savo vaidmenį, gali užtikrinti e, pažangą visose šalyse dėl asmenio profesinio gyvenimo pusiausviros. E, ši iniciatyva jau buvo paminėta ir vyksta vyko viešos konsultacijos, mes susitikome su socialiniais partneriais, yra nemažai duomenų sukaupta. Rezoliucija taip pat e, parlamento yra patvirtinta apie sąlygas, kurios turėtų užtikrinti asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvę, tai yra vertingas indėlis. Taip pat e, buvo jau ką tik pasakyta, kad mes balandį ketiname pateikti pasiūlymą Ir buvo taip pat pasakyta, kad pasiūlymas dėl motinystės atostogų buvo atsiimtas. E, šis pasiūlymas, kurį pateiksime, bus platesnis, platesnės apriepties, atsispindės politikos priemonės ir teisės aktai. Jame mes e, tikimės, kad darbo už atlygį ir be atlygio tarp vyrų ir moterų pasidalymas būtų veiksmingesnis, geresnis Taip pat e, yra e, visi elementai svarbus, negalima kažko atsisakyti, reikia žiūrėti į visus elementus. Taigi mes žiūrėsime į e, tėvystės vaiko priežiūros atostogas, e, atostogas susijęs su šeimos reikalais, taip pat e, su lankščiamis darbo sąlygomis susijusius dalykus. E, ir e, kitas dalykas labai svarbus, pavyzdžiui, investicijos į vaikų rūpybą, priežiūrą vaikų Tai nepaprastai svarbu šalyse ir moteris, jeigu bus užtikrinta tokia vaiko priežiūra, galės e, dirbti. Aš esu pati suomė. Aš uh, turėjau e, seserų, brolių, kurie, aš kalbu apskritai, kurie siekia užtikrinti vaiko rūpybos sąlygas, kad moteris galėtų dirbti uh, įsilieti darbo rinką. Yra kitas e, priemonės, kaip ir mokestinės paskatos, bet tai yra sudėtingas dalykas, nes tam tikrais atvejais tarsi skatinamos šeimos, bet moteris tokiu būdu pakliūva tarsi į pinklės, jos galvoja, kad nereikia e, dirbti. E, pavyzdžiui, šeimai ar e, moteriai e, tarsi nebeapsimoka ekonominė prasme grįžti į darbo rinką. Mes e, taip pat investicijų klausimą žiūrime, struktūriniai fondai teikia paramą kai kurioms valstybėms narėms, kuriama infrastruktūra vaikų priežiūra ir mes tikimės, kad bus galima toliau dirbti šioje srityje. Taip pat pasiūlymas atspindės e, parama iš įvairių e, komisijos narių. Pavyzdžiui, komisijos narys Moskovici e, remia iniciatyvą dėl mokestinių paskatų. Politikos priemonės teisės aktai turi neatsilikti nuo, nuo pokyčių pasaulyje visuomenėje. Ir mes esame uh, pasiryžę dirbti toliau šioje srityje ir aišku, mes norime jūsų tolesnės paramos, nežinome, kad parlamentas visuomet mus palaikė, su mumis dirbo šioje srityje. Ačiū. Thank you, Madame Stola. Ačiū. Dabar Elen Perivier kalbės. Ji yra mokslinė bendradarbė Prancūzijoje tyrinėjanti lyčių lygybės klausimus vaiko priežiūros ir tėvystės atostogos aspekt, atostogų aspektus. Dėkojame, kad atvykote ir sutikote pasidalinti su mumis savo mintimis. Ačiū, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame renginyje. Šių galimybės pasakyti dešimties minučių kalbą ir pristatyti jums lyčių lygybės aspektus darbo rinką. Aš norėčiau kalbėti prancūziškai, taigi dabar persijungsiu į savo gimtąją kalbą. Nemažai dalykų buvo išsakyta, jų nekartosiu. Tačiau akivaizdu, kad lyčių lygybė darbo rinkoje daugumą ES šalių ir toliau išlieka, nepasint to, kad egzistuoja didelis skirtumai, tai parodo, kad institucinė aplinka daro savo įtaką, galima pakeisti padėtį, e, tačiau dar daug ką reikia nuveikti. Taip pat ir šiaurės šalyje moterų padėtis darbo rinkoje silpnesnė nei vyrų. Skirtumas e, e, <clears throat> Šiaurės šalyse tarp vyrų ir moterų atlyginimų siekia 5 e, e, procentinius punktus, tuo tarpu pietų šalyse nuo 10 iki 20. E, ir taip pat reikia kalbėti apie tai, kad tiek Niderlanduose, tiek šiaurės šalyse moterų įdarbinimo sąlygos yra geresnės, tačiau Vis tik tai situacija skirtingose šalise yra labai skirtinga, horizontalioji segregacija tai yra <clears throat> tos e, profesijos, kuriuose moterų skaičius yra didesnis nei vyrų, apskritai juose atlyginimai mokami yra daug e, mažesni nei vyriškose kabutėse profesijose, taip pat egzistuoja ir vertikali segregacija, e, moterims sunkiau užimti vadovaujamas pareigas tiek ekonominėse, tiek politinėse struktūrose šioje srityje taip pat daug ką reikia nuveikti. Ir e, nepaisant to, kad daugumą šalių moteris yra kvalifikuotesnės už vyrus, vis tik taip galimybės e, užimti vadovaujamas pareigas, e, joms sudaromas daug mažesnis, taip pat atlyginimų skirtumai Europoje yra labai skirtingi, nepasant to, kad situacija atskiriuose šalise taip pat skiriasi, taip pat kad e, pagrindinė atlyginimų skirtumo priežastis yra tai, kad moteris dirba nepilną darbo dieną. Taip pat ir dėl diskriminacijos, kurios negalima pamiršti, moteriams mokami mažesni atlyginimai. Nemažai ekonominių tyrimų rezultatų parodė, kad moteris vis dar turi mažiau galimybių užimti vadovavimas pareigas ir todėl gauna mažesnius atlyginimus, taip pat ir socialinių teisų srityje, pensijų srityje moteros turi e, mažesnės galimybės prie e, socialinių, prieiti prie socialinių paslaugų nei vyrai ir kadangi moteris netaip aktyviai dalyvauja darbo rinkoje, tai e, joms ir socialinės išmokos yra mažesnės, o kalbant apie mm, būties darbų pasidalymą, e, taip pat reikia pažymėti, kad namų ūkiuose moteriams tenka didžioji dalis darbų vis dar Europoje, taigi reikia kalbėti apie tą neatlyginamą darbą Reikia paminėti, kad tose šalise, kuriuose socialinės gerovės modelis yra pakankamai stiprus, tai šis darbas, už šį darbą yra atlyginama, kompensuojant per atitinkamas socialinės sistemas ir tokiu <clears throat> būdu galima kalbėti apie tam tikrą naštos pasiskirstimą, negalima teikti kad e, e, už šį darbą nėra visapusiškai, e, nėra visiškai neatlyginama. Tačiau emancipacija moterių tokiu būdu nėra skatinama vis tiek. Dar noriu pateikti keletą pavyzdžių iš atskirų šalių, kalbant apie politinius sprendimus, nes kai kuriais politiniais sprendimais bandoma uh, būties šeiminius darbus perkelti į išorę, pavyzdžiui, vaikus, sudarant sąlygas vaikus vesti į darželius, iki mokyklinės priežiūros struktūras kūrint ir moteriams leidžiant, sudarant sąlygas turėti daugiau laiko ir aktyviau dalyvauti profesinėje veikloje. E, tokiu būdu moterų netlyginamai atliekamą darbą pakeičia kitos struktūros, rinkos struktūros arba viešos, viešųjų paslaugų struktūros, tačiau nepaisant to vis tik tai reikia pažymėti, kad didžiąją laiko daro tose išornėse struktūrose tinkamas paslaugas teikiantis asmenys taip pat yra moteris. Ir todėl Mm, tas e, modelis, ta nauja e, sistema vis tik tai nepakeičia darbų pasiskirstimo e, šeimos viduje arba santokos viduje. <clears throat> Todėl reikia tokių vaiko priežiūros atostogų, kurios struktūrų, kurio, kuriomis vyrai, tėvai būtų skatinami uh, prižiūrėti vaikus ir e, prisimti atitinkamą šeiminių darbų naštos dalį. Taigi, tokiu būdu galėtume labiau įtraukdami vyrus į e, būtinių darbų šeiminės naštos pasidalymą e, sukurti lygesnių teisų visuomenę. Žinome, kad kai kuriuose Europos šalyse um, galima eiti tėvystės, motinystės ir vaiko priežiūros atostogų, <clears throat> kitose šalise egzistuoja, tai ir kai kuriuose šalise egzistuoja visos trys šių, to, šios atostogų rūšys, kitose tuo tarpu tik tai viena arba dvi. E, ir e, <clears throat> mm, Taip pat e, vaiko priežiūros atostogų metu mokamas arba šimtaprocentinis atlyginimas tėvams prižiūrintiems vaikus arba didelė dalis darbo užmokesčio. E, kitose šalise tuo tarpu moteris yra praktiškai verčiamas eiti motinystės atostogų, e, tuo tarpu tėvystės atostogos yra pakankamai trumpos trunka keletą savaičių, tai nėra privalomas ir už jas yra mokamas atitinkamas užmokestis Prancūzijoje, motinystės atostogos privalomas, tėvystės ne. E, todėl būtų labai gerai, kad visose šalyse bent jau dalis arba visos tėvystės atostogos taptų privalomomis, kad būtų pasiunčiamas atitinkamas signalas tėvams taip pat e, reikia aiškiai pasakyti ir nustatyti įstatymų, kad tėvystės atostogos nebūtų įmamos tuo pačiu metu kaip motinystės atostogos, tam, kad tėvai neišnaudotų tą atostogų laiką kitiems tikslams. Taip pat e, e, manau, kad lyčių lygybę būtent geriausia būtų galima užtikrinti būtent per tėvystės ir motinystės atostogas taip pakeičiant mūsų visuomenės struktūras nusistovėjusias. Ir tik tokiu būdu mes stiprintume lyčių lygybę mūsų visuomenė apskritai. Ačiū. Muchísimas gracias, señora Perivier. Labai Jums ačiū, aš sutinku su Jumis, visiškai pritariu paskutinė Jūsų pasisakymo daliai. E, Mes turime užtikrinti, kad būtų didesnė pusiausvė tarp tėvystės ir motinystės atostogų ir e, tokiu būdu, kadangi yra panašios vyrų ir moterų darbo sąlygos ir tokiu būdu moterims būtų lengviau įsilieti į darbo rinką, nes sąlygos visos būtų panašios. Parlamentas jau išreiškė savo poziciją dėl tėvystės atostogų, kurios turėtų būti neperduodamos ir atlyginamos. Ir mes tikimės toliau dirbti e, šioje srityje. E, prieš teikdama žodį e, nacionalinių parlamento atstovėms, taip pat norėčiau suteikti žodį Monserat Miroka kuri yra Europos profsąjungų konfederacijos sekretoriato narė, kuri taip pat užsima e, tą politiką, atliekamas darbas, tuk kontekste ir būtų įdomu turbūt jos išklausyti, o paskui galėsime klausyti. Ačiū, Monserat. Prašom žodis. Ačiū, kadangi turiu galimybę kalbėti gimtąją kalbą, tai ir kalbėsiu ispaniškai, nes taip nelabai dažnai atsitinka. Tuarnus. Labai ačiū dar kartą. Norėčiau pristatyti mūsų poziciją. Jau senokai šioje srityje dirbame ir noriu pasakyti, kad labai svarbu yra kalbėti apie tėvystės atostogas. Tai yra rezultatas sustarimo tarp profsąjungų ir darbdavių. Ir e, mes E, galėjome e, dėrėtis su e, Business Europe ir kitomis dviejomis sąjungomis darbdavių dėl tai vaiko priežiūros atostogų ir su įmonėmis, nes šiandien ryte kalbėjome apie tai, kad e, labai gerai ir verslui, kai yra pripažįstamos teisės, nes visuomenė daugėja teisių ir taip pat pareigų. Ir tai mums yra labai svarbu, E, mūsų pasiūlymui ir mes e, dalyvavome dviejose konsultacijose e, komisijos dėl asmens ir profesinio gyvenimo pusiausviros ir taip pat patvirtiname pozicijas. Mes iš mūsų narių sulaukime pasiūlymų ir man atrodo, kad visuomeniai ganėtinai aišku, ką siūlo Europos profsąjungos. Uh, Mes e, paskui išklausysime diskusijos ir yra aišku skirtingų pozicijų. Kai kuriuose šalyse teisės aktų yra labai daug, apima e, tie teisės aktai e, vyrus ir moteris, kitose šalyse siauresni teisės aktai, bet mes matome, kad vykstant kolektyvinėms dėryboms, kai kurios sąlygos sustiprėja ir šalyse, kur daugiau yra apsaugos ir mažiau kliūčių moteriams elgtis laisvai, pavyzdžiui, kad jos neturėtų rinktis tarp darbo ir e, ar atostogų, jos tos moteris turi daugiau teisų apskritai įeiti į darbo rinką, išeiti iš jos, yra daugiau lankstumo. Ir e, pakankamai yra ilgos numatomos motinystės atostogos. Ir mes E, buvome prieš pasiūlymą dėl direktyvos prieš e, porą metų ir mes norėjome, kad komisija pasiūlytų e, ambicingesnį pasiūlymą ir kad būtų tam tikri stereotipai sulaužyti. Pasižiūrėsime, kaip bus su tuo pasiūlymu, bet mes norime akcentuoti tai, kad motinystės atostogų direktyva E, turėtų numatyti e, nuo 14 iki 18 savaičių, kad tiek būtų e, numatyta atostogų mokamų. Ir nes ilgesnis laikotarpis gali būti nukreiptas prieš moteris, nes jos praranda galimybės vėl grįžti į darbo rinką, jeigu labai ilgas laikotarpis reikia numatyti europinės ribas, pavyzdžiui, 14-18 savaičių ir taip pat reikia pailginti laikotarpį, per kurį būtų draudžiama atleisti moteris e, dėl klausimų susijusių su vaikų priežiūra. Mes išgirdome daugybę, pavyzdžiui, žinome, kad valstybėse narėse e, moteris buvo atleistos, daugybė moterų ir teismuose yra daug bylų, pavyzdžiui, besilaukiančios moteris, ar e, buvo moteriams nesudarytos sąlygos grįžti į darbą, jų profesinis gyvenimas nukentėjo. E, turėjo, pavyzdžiui, moteris taikyti su kitokiu darbu. Ir žinome ypatingų atvejų kai kuriuose valstybėse narėse, kad kai pavyzdžiui pasirašoma darbo sutartis, e, parašyta yra, yra įrašyta sąlyga, kad atsisakoma e, to darbo pagal sutartį, jeigu moteris e, pradeda lauktis. Ir šiaip yra daug tokių elementų, bet dažnai labai sunku juos įrodyti. Kitas dalykas - tėvo moteris Palestinos vaidmuo. Daugelie šalių egzistuoja tam tikros sąlygos, tai yra vaiko priežios atostogos. Tai labai svarbu. E, ir jeigu yra e, numatyta galimybė vyrams e, pasiimti mokamų atostogų, vyrai ima tokias atostogas ir tai ne E, netrukdo jų karjerai. Ir aišku, reikia užtikrinti, kad būtų, ne, nebūtų galimės perduoti tas atostogas. Taip, atsiprašau, tai buvo tėvystės atostogos, o dabar vaiko priežiūros atostogos. Būtų labai gerai pailginti neperdodamą laikotarpį, kad ypač galvant apie vyrus. Ir taip pat e, reikia galvoti, iki kada galima imti atostogas, dabar reikia aštuonių metų Ir taip pat kitas dalykas - lankstumas, lankstesnis darbas, darbo laikas. Mūsų nuomonė tai yra gerai, bet tai turi būti savanoriškas, lankstus darbas, tai neturėtų būti nukreipta prieš darbuotojų interesus. Taip pat žinome, kad Europa sensta, senėja ir reikia, kad moteris dirbtų, dalyvautų darbo rinkoje ir reikia e, prižiūrėtojų e, atostogų. E, kai kur yra kai kuriuose šalyse puikios e, sistemos, mums labai patiktų, jeigu būtų tokia profesija prižiūrėtojų, bet kai kurie žmonės, ta vidurinė karta, kuri turi vaikus ir kuri tėvus nemeluodami, e, neįsisukinėdami turėtų galimybę prižiūrėti savo šeimos narius, kad būtų numatytos tokios sąlygos. Ir mes e, norime, kad būtų teisės aktai tai, kad būtų pakankama jų e, ir jeigu mes norime užsitikinti socialinę Europą, mes turime turėti pakankamai e, nuostatų ir tai yra investicija į socialinį gyvenimą ir visuomenę. Uh, padėkos mums už tai trumpalaikis požiūris nėra geras ir mes, e, profsąjungos, norime, kad e, būtų toliau gyvenamos politikos priemonės ir kad būtų užtikrinta asmenio ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą. Labai ačiū. Dabar galime pradėti diskusiją. ir galime skirti kiekvienam, kiekvienai prelegentai po 2,5 minutės, o po to mūsų kolegės čia prezidime galės sureaguoti ir atsakyti. Taigi pirmiausia, tikiuosi, kad ištarsiu pavardės jūsų teisingai. Pirmiausia, iš Lenkijos. Boguslava Ponios ir ponai, aš atstovauju Lenkijos senatą, esu socialinius ir šeimos politikos komiteto vicepirmininkė. Esu iš šalies, kur lyčių lygybė nebėra problema jau šimtą metų kelis šimtus metų. 1384 metais turėjome karalienę. Ne karalių, o karalienę. Ir ji turėjo tokias pat teisės kaip ir e, kitų šalių karaliai. Lenkijos moteris gali balsuoti jau daugiau kaip šimtą metų. 1918 metais turėjome aštuonias parlamento narės, dabar turime 40 senatorių moterų ir dar daugiau žeptinėse rūm, parlamento rūmose. Aš manau, kad galiu kalbėti ir kaip motina, turiu keturias vaikus, kuriuos auginau dirbdama. Aišku, juos auginau kartu su savo vyru ir mes dalyjomės šeimos pareigomis. Dabar mano vaikai yra suaugę ir jiems problemų dėl lyčių lygybės nekyla. Viena iš mano dukrų yra fizikė, o sunus mokosi. Mm, medicinės laugimo, tai yra broliuko darbo. E, Lenkijoje atlyginimai, atlyginimų skirtumai nėra tokia didelė problema kaip kitose šalise, nes tie skirtumai yra santykinai maži. Daugiau moterų e, dirba vadovaujant darbą bendrovėse negu kitose šalyse. Ta pati galima pasakyti ir apie moteris studijuojančias tipiškai vyriškas profesijas. Manau, kad Vaikų priežiūros problema išspręsta Lenkijoje pakankamai gerai, nes motinystės atostogos, kurios anksčiau e, trukdavo tik 16 savaičių, dabar trunka iki metų. Taip pat turime e, vyrų e, tėvystės atostogas, kurios leidžia vyrams rūpintis vaikais. Aš esu gydytoja pati ir e, esu pastebėjusi tokį faktą. Tai yra problema Romų bendruomenė, kuomet moteris ir vyrai ateidavo kartu pas gydytoją su vaiku ir būtent vyras keisdavo e, vystiklą. Anksčiau tai būdavo tiesiog neįsivaizduotume. Taigi Lyčių lygybė yra svarbi problematika, reikia apie ją kalbėti, tačiau nereikia, kaip sakoma, išmesti kūdikio kartu su vanarės vandeniu. Galiu pasakyti, kad Lenkijoje vyrai gali padaryti bet ką. Jie moka gaminti vaiską, maistą, valyti, e, prižiūrėti namus, nors kartais tai jiems ir kelia susierzinimą. Taigi, ačiū už galimybę pasisakyti. Ačiū. Toliau. Europos parlamento narė, ponia Skrupska. Ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai. Šiandien kalbame apie e, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Žinoma, tai yra tam tikra prasme šventasis gralis, tai yra tikslas, kuriuo mums niekaip nepavyksta pasiekti. 21-ame amžiuje vis dar egzistuoja situacija, kai moteris dažnai turi pasirinkti, ar būti namie, ar eiti į darbą. Ir kartais, tiesą sakant, joms tenka dvigubą naštą ir dirbti, ir rūpintis vaikais. E, situacija yra komplikuota, jeigu nori ką nors pakeisti. Tam reikės nemenkų investicijų. Norėčiau išsakyti du dalykus. Jeigu norime suformuluoti teisingą politiką, tai turime tas kliūtis išanalizuoti teisingai. Kodėl tos pusiausvėros mums nepavyksta pasiekti? Kai kurios kliūtis yra aiškios. Tai yra netinkama prieiga prie vaikų priežiūros ar priežiūros pagyvenusiems žmonėms. Tačiau kai kurios kliūtis yra netaip matomos ir kai kas jau šiandien buvo paminėta. Pavyzdžiui, būtinybė e, reguliuoti ir kurti priežiūros namuose darbuotojų rinką. Jeigu teisingai šią rinką reguliuotume, tai ar reglamentuotume, tuomet būtų lengviau pasiekti tą pusiausvyrą. Kitos nematomos kliūtis yra įmonių kultūra. Aš čia kalbu ne tik apie e, lankstų darbo laiką, e, nuotolinį darbą, bet taip pat ir apie stereotipus ir supratimą apie lyčių lygybę atskirose bendrovėse. Viena vertus, reikia gerai diagnozuoti problematiką ir po to teisingai numatyti sukurti teisės bazę ir po to numatyti, kurti teisingą politiką. Taip pat reikia suprasti, kad kartais reikia žongliruoti šeiminių ir profesinių gyvenimo ir dažnai tai yra problema moteriams. Kol mes galvosime, kad tai yra vien tik moterų problema, mes eisme ratais ir iš to rato neištrūksime, iš to užburto rato, nes tai yra problema tiek vyrams, tiek moteriams. Todėl visada turime kalbėti apie pastangų ir, ir naštos dalymosi, apie būtinybę vyrams prisimti ant savo pečių dalį darbo rūpinantis vaikais, e, dirba, atliekant namų ruošos darbus. Jeigu šio e, rato nenutrauksime, situacija nepasikeis. nepasikeis. Jeigu norime pasiekti tos pusiausvėros tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo. Mums reikia daugiau, o ne tik tai e, daryti spaudimą to, iš tokių institucijų kaip mūsų pusės. Reikia daryti daugiau, yra daugiau vaik, veiksnių, kurie galėtų prisidėti prie situacijos keitimo. Pavyzdžiui, kad ir kaip paradoksaliai beskambėtų, demografinė krizė gali pastarnauti mums, nes kuo ilgiau ta krize tęsis, tuo bus um, mažesnė darbo rinka, todėl um, moteriams bus lengviau pakliūti į darbo rinką. Socialinis spaudimas ir supratimas, kuo labiau moteris suvoks savo teisės, kai jos suvoks, kad jiems nebūtina rinktis tarp namų ir darbo, ar jiems nereikia dirbti dviejų darbų, tai yra namuose ir e, darbe, tai tuo lengviau bus išspręsti šias problemas. Ačiū. Manau, dabar pabaigai Švedijos parlamento vardu. E, mūsų pranešėja kuri pristatys šios, šio seminaro rezultatus. Uh, Pone Vėlėžodis, ačiū, prižadu rytoj daugiau, apibendramos informacijos pateikti, aš norėjau taip pat tarti žodį savo, savo partijos vardu. Jau buvo paminėta, kad e, Švedijoje tėvystės atostogų trukmė trunka 480 dienų, iš viso 390 dienų e, e, mokama labai didelė atlyginimo dalis. E, ir trys iš šių mm, vaiko priežiūros atostogų mėnesiai turi būti imami tiek tėvo, tiek motinos mano partija pasisako prieš tokį suskirstimą. Mes pasakome už tai, kad pati šeima galėtų nuspręsti, kiek e, vaiko priežiūros atostogų dienų, kuris tėvas norėtų ir galėtų pasirinkti. Mes e, viską vertiname ekonominių problemų kontekste, nes e, buvimas vaiko priežiūros atostogose daro įtaką tėvų senatvės pensijai, taip pat profesiniai karjerai. Tačiau mes norėtume visą šitą situaciją vertinti ne kaip problemą, o sudaryti sąlygas, kad nesvarbu, kuris iš tėvų liktų su vaiku ar vaikais namuose, jis neturėtų pajausti neigiamo poveikio tiek savo pensijai, tiek profesiniai karjerai dėl to. Ir <clears throat> Pavyzdžiui, viena iš, viena iš sprendimo galimybių būtų tokia, kad jeigu vienas iš tėvų prižiūri vaikus, tai per tą laikotarpį kito tėvo pensinės įmokos būtų padalyjamos abiems e, po lygiai. E, ir taip pat reikia atsižvelgti į kitas specifinės situacijas ir sunkumus, su kuriais susidurima Mūsų partija nėra vienintelė, kuri laikosi tokios pozicijos, dėja parlamente dauguma mano kitaip. E, klausimas susijęs su galimybė e, gauti vaiko priežiūros atostogų, taip pat susijęs ir su galimybė būti su šeima ir mes aplausime nemažai tėvų prieš šią diskusiją. Dauguma jų teigia, kad jiems nekyla jokių problemų dėl to, kad nutrūks jų profesinė karjera tuo metu, kai jie praleis, savo, kaip jie praleis tą laiką su vaikais. Dėl to jiems problemų nekyla. Problemų kyla dėl ilgalaikio poveikio dėl ilgalaikių padarinių. Aš apie tai e, jau kalbėjau anksčiau. Tai yra įtaka pensijiniams išmokoms, e, e, kitiems aspektams. Tačiau tėvai labai vertina galimybę praleisti laiką namuose su vaikais. Man buvo labai malonu girdėti iš kolegių iš Lenkijos mintis e, e, apie tai, kad e, dauguma moterų, taip pat ir darbdavių, nemano, kad pagimdžius vaikus jau moterų profesinės karjeros galimybės nutrūksta, yra sudaromos atinkamos sąlygos likti su šeima, auginti vaikus, neprarandant darbo vietų, yra priimti atitinkami antidiskriminaciniai įstatymai. <clears throat> Tačiau e, buvo pateikti ir pavyzdžiai pavyzdžiui, iš Švedijos, kuomet e, į vadovaujamas pareigas yra atrenkamos moteris, kurios net ir e, tuo atrinkimo momentu yra išėjusios vaiko priežiūros atostogų, e, tačiau po to jos vis tiek yra priimamos tas pareigas, radus atitinkamą pamainą joms. Ačiū. Aš Manau, kad dabar jau mūsų darbo dienos laikas baigėsi ir prašau. Reikia e, dabar jau mums e, bandyti baigti diskusijas. Italijos dabar e, parlamento atstovė, prašyčiau kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Ačiū labai trumpai. Kalbėsiu pirmininkė, ačiū užsidarytą galimybę. Aš noriu užduoti labai konkretų klausimą. Jūs teigiate, kad negalima apsiriboti vien tik tai naujomis struktūromis ir paslaugomis, teigiate, kad vaiko priežiūros atostogomis, tėvų, tėvystės atostogomis baigia, bandoma pateikti, pakeisti mentaliteto. Diskutuojant apie Junkerio planą, kilo nors diskusijos susijusios su tam tikrų refinansavimu. Ar jūs nematote, kad reikėtų tinkamų investicijų pritraukti ne tik į infrastruktūras, tačiau taip pat ir žmogiškai kapitalą būtent tėvystės atostogų skatinimo atveju? Ką manytumėte apie atitinkamo plano pristatymo galimybės? Na, aš manau, kad tai yra labai neblogas pasiūlymas Ir jeigu mes galėtume jį inkorporuoti į parlamento darbą, e, pasižiūrėsime į Junkerio plano e, atnaujinimo kontekstą, manau, kad šitą dalyką taip pat galime įtraukti ir Europos e, makropolitikoje galima atspindėti lyčių lygybės dalykus. Tai yra geras pasiūlymas ir aš e, manau, kad mes pasvarsysime, kaip įtraukti tai į parlamento darbą. Labai atsiprašau, kad negalėjau suteikti daugiau laiko diskusijoms. Dėkoju visoms parlamentų narėms, kurios dalyva mūsų seminare, taip pat mūsų viešnioms, kurios e, kalbėjo. E, noriu pasakyti, kad Dabar parlamento narių restorane diskusijos tęsis ir galėsime toliau kalbėti apie tuos svarbius klausimus.